Okay, everyone, hello. Kągi gerai, pradėkime balsavimą, o tam jūs turite užimti savo vietas. Aišku, galite balsuoti ir stovėdami, sako pirmininkė. Bet svarbiausia pasitikslinti, kad veikia kortelės, bent jau dėl pirmųjų kai kurių darbo tvarkės punktą nurodytų dokumentų balsuosime po vieną kartą, todėl iš karto pasirenkite savo elektroninės balsavimo korteles. Kągi, pirmiausiai balsuosime dėl C naujųjų sunkių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsime, bet duomenų teikimas. Balsuokime. Balsuoti baigiama. Patvirtintas pranešimas. Kitas prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsniai genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai H7.1. Balsuosime dėl prieštaravimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Toliau vėlgi kitas prieštaravimas. Leidimas tam tikrose produktuose naudoti didžiausią leidžiamąją kai kurių cheminių medžiagų liekanų koncentraciją. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl klausimo žodžių komisijai dėl antrojo ekonominio dokumentų rinkinio įgyvendinimo cheminių medžiagų produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai. Prasuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dabar pereikime prie kito klausimo žodžių tarybai. Ta pačia tema balsuojame. Balsuoti baigiama. Patvirtinta. O dabar balsuosime dar dėl vieno klausimo žodžių, kuris skirtas komisijai dėl ES vartotojų vidaus rinkos ir vartotojų teisų apsaugos nuo negiamų teisėtos prekybos gyvūnais augintinių padarinių. Taigi, e, balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Lygiai ta pati tema, bet jau klausimas tarybai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dabar pereikime prie ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimo pranešimo. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 55 už, prieš, susilaikę, atmesta. 56 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 65 už, prieš, susilaikę, atmesta. 67 už, prieš, susilaikę, atmesta. 72 už, prieš, susilaikę atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Penktas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Aš 94. Pirmas už prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 91 pakeitimo. Pone Gerbrandė, jūs balsuojate prieš? Gerai, balsuoti baigiame. Patvirtinta, nepaisant to, kad ponas Gerbrandė balsavo prieš. Toliau, 95 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 8 kompromisinis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas trečias už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas ketvirtas už, prieš, susilaikę, reikia pasitiksinti, man atrodo, sako pirmininkė. Balsuojame elektroniniu būdu. Už šimtas ketvirtą pakeitimą. Pone Gerbrandė, kaip jūs balsuosite? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Labai puiku. Į 36 atkrenta toliau. Devintas kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 119 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 121 už prieš susilaikę patvirtinta, 122 už prieš susilaikę patvirtinta, 123 atmesta, 125 už prieš susilaikę atmesta, 126 už prieš susilaikę, atmesta. 127 už, prieš. Ne, man atrodo, reikia pasitiksinti, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 17 kompromisinis už, prieš patvirtinta, 129 už prieš susilaikę, atmestas 100. Ne, pasitikslinkime. 129 pakeitimas už, prieš. Na, reikia pasitiksinti, ar tikrai atmesta. Balsuokime elektroniniu būdu, prašom. Balsuoti baigiame. Patvirtinta, matot kaip. Nustabo pirmininkė ir atsiprašo. 130. Kas už? Prieš susilaikė atmesta, 131 už, prieš susilaikė patvirtinta, 133 vienas už susitikė atmesta, 133, 34 už, prieš susilaikė patvirtinta, 135 už, prieš susilaikė atmesta, 136 už, prieš susilaikė atmesta, 137 Dėl 136 norit pasitiksinti, gerai balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Atsiprašau, pirmininkė, 137-140 pakeitimai. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 138 už prieš susilaikė patvirtinta. 139 už prieš susilaikė patvirtinta. 10 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 147 už prieš susilaikė atmesta. Įtrė 8 už prieš pasitikslinkime. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Į 30 už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Įtrė 11 už prieš. Pasitikslinkime. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 159 už, prieš, pasitikslinkime. Balsuojam dėl 159 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13 kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta, 14 kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta, 100. Kompromisas 15 už prieš susilaikę patvirtinta. 16 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 194 už prieš susilaikę. Pasitikslinkime, prašom. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 125. Ne, jis atkrenta, girdisi balsai iš salės. 196 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 198 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 199 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Įtrė 19 už. Prieš susilaikę patvirtinta. Pirmas už prieš susilaikę patvirtinta, antras už prieš susilaikę patvirtinta, trečias už prieš susilaikę patvirtinta, ketvirtas už prieš pasitikslinkime dėl ketvirto pakeitimo balsuojam. Balsuoti baigiame. Atmestas. nes trys susilaikė, matot, sako pirmininkė. O, ponas Gebran jau turi balsavimo kortelę. Gerai. Penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas už, septintas, dvyliktas, tryliktas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Dar kartą balsuojame dėl devinto, pasitikslinkime tiesiai. Balsuojame elektroniniu vardu. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 11 ir 14, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 10. Atkrenta 16, už prieš susilaikė atmesta, 17 už prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuoti baigim. Patvirtinta. 18 už, prieš, patvirtinta 19 už, prieš, susilaikę patvirtinta 20 už, prieš susilaikę patvirtinta, septintas kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta, aštuonioliktas kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta, dvidešimt aštuntas už, prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 30 už prieš susilaikę atmesta, 31 už prieš susilaikę atmesta, 32 už prieš susilaikę atmesta, 33 už prieš susilaikę atmesta, 34 už prieš susilaikę atmesta, 35 už prieš susilaikę atmesta, 36 už prieš susilaikę. Ne, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39-40 už, prieš, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigimą. Patvirtinta. 41 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 42 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Įtre A, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Įtre D už, prieš, susilaikė patvirtinta, itre E už prieš susilaikė patvirtinta, itre F už prieš patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl viso teksto. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Patvirtintas pranešimas. Ačiū visiems. Now we vote on. Toliau balsuojame dėl sanglaudos politikos ir žiedinės ekonomikos. Pranešimas savo iniciatyva. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintas už, prieš, susilaiko pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 11 už, prieš susilaiko priimta, 17 už, prieš susilaiko atmestas, 19 už, prieš susilaiko atmestas, 20 už, prieš susilaiko atmestas, 21 už, prieš patikrinkime balsavimą dėl 21. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 22 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 23 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 24 už. Prieš susilaiko atmestas. 25 už, prieš, susilaiko atmestas. 26 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 27 už, prieš, susilaiko atmestas. Bet patikrinkime dėl 27, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 28 už, prieš,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 prieš susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš susilaiko patvirtintas. 44 už, prieš susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš susilaiko patvirtintas. 46 už, prieš susilaiko atmestas. 47 už, prieš susilaiko patvirtintas. Dar kartą 47 už. Patvirtintas, taip. 48 už. Prieš. E, tikriname balsavimą dėl 48. Baigiame. Patvirtintas. 49 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 50 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 52 už prieš susilaiko atmestas. 53 už, prieš susilaiko atmestas. Galtinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Toliau balsuojame dėl inicijuos pranešimus ES ir Kinijos santykių padėtis. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Šeštas už, prieš, susilaiko atmestas. Septintas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Tryliktas už, prieš susilaiko atmestas. Keturioliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penkioliktas už, prieš susilaiko atmestas. Šešioliktas už, prieš susilaiko atmestas. Septynioliktas už, prieš susilaiko atmestas. 18 už, prieš susilaiko atmestas, 19 už, prieš susilaiko atmestas, 21 už, prieš susilaiko patvirtintas, 22 už, prieš susilaiko patvirtintas, 23 už, prieš susilaiko patvirtintas, antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, šeštas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 31 už, prieš susilaiko patvirtintas. 33 už, prieš susilaiko patvirtintas. 34 už, prieš susilaiko patvirtintas. 35 už, prieš susilaiko patvirtintas. 36 už, prieš susilaiko atmestas. 37 už, prieš susilaiko patikrinkime. 37 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 38 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 5 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 40 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 41 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias už, prieš susilaiko patvirtintas. Ir ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu, prašom balsuoti.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 kito dokumento skirto maisto ir ūkininkavimo ateičiai. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Vienuoliktas kompromisinis pasiūlymas už, prieš susilaiko, priimtas. Dabar čia keletas spalvų. Tryliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko, priimtas. Keturioliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Čia eikim prie 137 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 16 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 19 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 141 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 142 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 142 pakeitimo. Balsuokime elektroniškai. Baigiam balsuoti. Atmestas 142. 144 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 145 už, prieš susilaiko reikia pasitikrinti dėl 145. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimta 145. 146. Kas už? Prieš reikia pasitikrinti dėl 146. Baigiam balsuoti. Priimtas. 149. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas. 151. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 152. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 153. Kas už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl 153. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Atmesta 153. Dvidešimt ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dvidešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 162 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko atmestas. 164, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 165, kas už, prieš, susilaiko. Nemačiau EPP, ar jūs už ar prieš balsavot. Pasitikrinsim dėl 100, 165. Pradedam balsuoti elektroniškai dėl 165. Balsuoti baigiam. Priimtas šis pakeitimas. 169 kas už, prieš susilaiko priimtas. 171 kas už, prieš susilaiko priimtas. 172 kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 173, kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 173. Baigiam balsuoti. Priimtas. Toliau 181 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, susilaiko, atmestas Reikia pasitikrinti dėl 181, atsiprašau, bet labai tikrai um, neaišku. Baigiam balsuoti. Priimtas. 183 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 185 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 17 kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 18 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimtas. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 199 pakeitimas, kas už, prieš, aldė dar. Dėl 199, kas už, priimtas. 200 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 201 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 203, kas už, prieš susilaiko atmestas. 244, kas už, prieš susilaiko atmestas. 205, kas už, prieš susilaiko atmestas. 206, už, prieš susilaiko atmestas. 207, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 208, už, prieš susilaiko atmestas. 209 už, prieš susilaiko priimtas. 218 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 236 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 237 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, 238, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 239, kas už, prieš, susilaiko. Aldė prieš balsavo, prieš 239, ne, už jį, tai priimtas tada, 240, kas už jį, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl 240. Baigiam balsuoti. Priimtas 240. 241 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 23 kompromisas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas. 251 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas priimtas 252, kas už, prieš susilaiko priimtas, 253, kas už, prieš susilaiko priimtas, 257, kas už, prieš susilaiko priimtas, 258, už, prieš susilaiko atmestas, 200. Atsiprašau. 260 už, prieš susilaiko priimtas, 261 už prieš susilaiko priimtas, 263 už prieš susilaiko priimtas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Antras pakeitimas, už prieš susilaiko priimtas. turbūt pastebėjot, kad kiti pakeitimai antras atkrenta. Kas trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Penktas ir šeštas pakeitimai. Kas už juos, kas prieš susilaiko priimti. Aštuntas ir devintas pakeitimai, kas už prieš susilaiko priimti. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Vienuoliktas, kas už prieš susilaiko atmestas. Dvyliktas ir tryliktas pakeitimai, kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko atmesti. Keturioliktas. Ne, dėl dvylikto, trylikto reikia pasitikrinti, kažkas sako. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimti šie du pakeitimai. 14 pakeitimas už, prieš, bent, atrodo, dvi ar keturios frakcijos nieko ne, dar nebalsavo. 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko, prieš ENF susilaiko. Ne, reikia pasitikrinti dėl 14 pakeitimo. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimtas 14. 15. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 16 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, 17 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 18 už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 18. Baigiam balsuoti. Priimtas 18. 19. Kas už? Prieš Reikia pasitikrinti dėl 19. Baigiam balsuoti, priimtas. 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Nemačiau EPP. Kas už 20 pakeitimą? Priimtas 20, 21, kas už jį, kas prieš, susilaiko priimtas 22, kas už, prieš, susilaiko priimtas 23, už, prieš, susilaiko priimtas 24, kas už, prieš, susilaiko priimtas 25, už, prieš, susilaiko atmestas 26, už, prieš, susilaiko priimtas 25 27. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko atmestas. Pirm. Ne, reikia pasitikrinti dėl 27. Tad tą ir padarykim. Neaiški buvo padėtis, balsai beveik tolygiai pasiskirsti. Priimtas 27. Ačiū, ponė Ekautai. Pirmas kompromisinis pasiūlymas. Kas už, prieš susilaiko priimtas. 37 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Antras kompromisas, kas už jį sus... priimtas. 40 pakeitimas, už prieš susilaiko priimtas. 41 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 41. Balsuoti baigiam. Priimtas 41. 43. kas už, prieš susilaiko priimtas, 44. kas už, prieš susilaiko priimtas, 45. kas už, prieš susilaiko priimtas, 46. už, prieš susilaiko primtas. 47, kas už, prieš susilaiko primtas. Trečias kompromisas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko primtas. 55 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 56 už, prieš susilaiko primtas. 60 kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimtas. 64 kompro... pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 66 pakeitimas už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl 66. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta 66. Šeštas kompromisas, kas už jį, kas prieš susilaiko priimtas. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 77 pakeitimas. Kas už jį, aš pati už jį, kas, už, kas prieš susilaiko priimtas. Aš, aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaiko priimtas. 81 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, 83 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 98 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas. 101 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas, 102 pakeitimas kas už jį, kas prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 102. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimtas. 113 pakeitimas. Kas už, prieš? Kas už 113, kas prieš jį susilaiko priimtas. 114, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 118. Kas už, prieš susilaiko priimtas. 119. Kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas. Ir galiausia balsuojam elektroniškai. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti priimta. Labai ačiū. O dabar balsuosime dėl vadinamojo bendrųjų nuostatų reglamentų. reglamentų. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 17 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Antras pakeitimas kas už, ant, prieš susilaiko atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas kas už, prieš susilaiko atmestas. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimtas penktas, čia dėl penkto balsavom. Visi balsavo už. Šeštas pakeitimas. Ne, nebalsuosim dėl šešto. Septintas pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko atmestas. Aštuntas pakeitimas, už, prieš, susilaiko atmestas. De, dešimtas, už, prieš, susilaiko atmestas. Vienuoliktas, už, prieš, susilaiko atmestas. 12 už prieš susilaiko atmestas. Ir galiausia balsuojam elektroniškai. Balsuoti pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. Kas balsavo prieš? nežinau, kaip pažiūrėsit į mano pranešimą, kad baigiam balsuoti ir tokiu būdu baigiam mūsų posėdį. Linkiu gerai praleisti laiką šį vakarą ir rytoj pasimatysim posėdžio tesinį. 9 val. pas mus atvyks komisijos narys Andriukas.